ir joje būtų pareiškiama aiški parlamento pozicija, nepriklausomai nuo to, ar vėliau būtų dar rengiama platesnio masto diskusija ir tvirtinama platesnio masto rezoliucija. Ačiū. Manau, kad padėtis aiški. Cimer ir konbendit prašymai siūlo diskutuoti šios sesijos metu ir kartu priimti rezoliuciją. Kas pritarė šiam pasiūlymui? Prašoma pakelti rankas. Kas ne? Kas susilaiko? Pasiūlymas priimtas, dauguma nubalsavo už. Tuomet aš nustatau tokius laikotarpius. Rezoliucijos projektams antradienį 20 valanda pakeitimų pasiūlymams bei bendriems rezoliucijų projektams trečiadienis 12 valanda o pakeitimų pasiūlymai bendroms jungtinėms rezoliucijoms 21 dieną 13 val. Balsavimas numatytas ketvirtadienį. Tokia būtų mūsų darbo tvarkė artimiausių metų. Na, o dabar perėsime prie kolegos Cvifka pranešimą apie jurisdikciją ir sprendimų pripažinimą civilinėse bei komercinėse bylose. Suteiksime žodį ponui Cvifka, keturios minutės. Dėkui. Pirmininkui. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Pradėjus darbus dėl jurisdikcijos direktyvos peržiūros. Pirmininkas, ponios ir ponai, prašau visus išeiti iš salės tyliai, kad pranešėjas galėtų ramiai kalbėti. Ar galiu tikėtis, kad jūs išeisite netrukdydami? Ačiū. Taigi, ponė Svitko, pradėkite dar kartą iš naujo. Bardzo dziękuję ponownie, panie przewodniczący. Ačiū. Dar kartą ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau Jums papasakoti, kaip vyko reglamentas peržiūrint Briselio pirmą reglamentą. Norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad nuo pat mūsų pra darbų pradžios aš supratau, koks sudėtingas yra visas reikalas. Mes norėjome pagerinti šio reglamento veikimą, nors iš esmės manoma, kad reglamentas ir taip gerai veikia. Dėl to mums teko labai sunki užduotis. Mes sunkiai dirbame daugelį mėnesių Ir manau, kad dabar daugelį sričių ir kontroversiškos ir netokiose mums pavyko pasiekti neblogų kompromisų. Vyko nemažai susitikimų, taip pat ir neformalių e, dialogų pirmininkaujant Lenkijai, Kiprui ir Danijai. Ir dėl to mums pavyko suformuoti poziciją ir šiandien galime kalbėti apie susitarimą pirmo svarstymo metu. Pats svarbiausias e, elementas yra egzekvator procedūros panaikinimas. Lenkijos pirmininkamo metu mes suformavome bendrą požiūrį, kuris iš esmės atitiko tą požiūrį, kuriuo aš siūlau savo pranešime. Taigi buvo susitarta dėl egzekvator procedūros panaikinimo, o tai turėtų pagerinti teismo sprendimo cirkuliavimą ir dėl to e, sprendimai bus greičiau gyventinami ir sumažės kaštai. Tačiau tuo pat metu bus e, išlaikytos ir e, nuteisto arba kaltinamojo asmens garantijos. Taip pat e, buvo paliktos ir viešusios politikos nuostatos. Dabar bus labiau pasitikima kitų valstybių narių teisinėmis sistemomis. Na ir aš manau, kad tai visų mūsų sėkmė. Mes diskutavome ir parlamente, ir taryboje apie taip, kaip būtų galima um, skatinti ir trečiasias šalis e, naudotis šiuo reglamentu. Aš e, laikiausi gana skeptiško požiūrio nuo pat mūsų darbo pradžios dėl tokių esminių Briuselio pirmo reglamento pakeitimų. Mes turėjome nemažai abejonių ir panašu, kad vis dėlto turėtumėm siekti geresnės jurisdikcijos, taip pat ir vartotojų teisų srityje dabar vartotojas galėtų apskūsti pardavėją, kuris yra kita valstybė narėje, būdamas savo kilmės valstybė narėje. Ir panašu, kad toks sprendimas yra patrauklus visoms šalims. Net ir tiems, kurie mano, kad kol kas dar per anksti kalbėti apie trečiųjų šalių įtraukimą. Aš manau, kad tai yra geras žingsnis į priekį, siekiant apsaugoti silpnesnėje pusę. Taip pat Dabar galėsime geriau įvertinti, kaip iš tikrųjų yra įgyvendinami sprendimai primami tokiuose bylose per artimiausius metus. Paaiškėjo, kad e, Gana sunku susitarti dėl arbitražinių susitarimų. Vyko ilgos diskusijos Europos parlamente ir buvo susitarta, kad pats lengviausias ir geriausias sprendimas būtų išlaikyti status quo. Tai reiškia, kad arbitražiniai sprendimai turėtų visiškai nepatekti šio reglamento taikymo sritį. Tai yra puikiai atspindėta ir tame kompromise, kurį mes pasiekėme. Mes norime palikti status quo ir paaiškiname, kaip būtų taikoma tokia taisyklė. Apie tai kalbame preambulėje. Taip pat norėčiau pabrėžti deleguotojų aktų svarbą. Pradiname Europos komisijos pasiūlyme. Tokie deleguoti aktai buvo paminėti. Komisija to norėjo. Pirmininkaujant Danijai buvo vėl įtraukti deleguoti aktai, mes to džiaugiamės. Buvo nemažai e, kontroversiškų minčių dėl teismo vietos pasirinkimo ir čia aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiam Kiprui. Kipras pristatė tam tikrų pasiūlymų šiose sritise. Jie yra išdėstyti preambulėje. Na ir aš manau, kad e, to ko gero ir pakaks. Ir galiausiai, pirmininkė, aš kuo nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie buvo įtraukti į visą procesą. Ačiū komisariai Reding, ačiū pirmininkavusiai Lenkijai, Danijai, pirmininkaujančiam Kiprui, ačiū šešėliniam pranešėjim, lybė komitetui, kurie mes visi siekiame to paties tikslo. Ačiū už bendradarbiavimą. Toliau komisijos vardu, kokias komisarė Reding the reform of the Brussels I. Pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad siūloma reformuoti pirmąjį Briuselio reglamentą šią plenarinę sesiją. Klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. Noriu padėkoti visiems atsidavusiems politikams, taip pat administracijos darbuotojams, kurie sugebėjo to pasiekti. Pirmiausia, dėkoju, žinoma, pranešėjai, ponai Zviefko, jis atliko tikrai puikų darbą kartu su savo komiteto nariais. Taip pat noriu padėkoti pirmininkaujančiams šalims, Lenkijos, Danijos ir dabar pirmininkaujančiam Kiprui, kurie sugebėjo pasiekti, kad šis klausimas būtų įtrauktas į būsimąją gražymės vadovų tarybos darbo atvarkę. Galima šį klausimą būtų pavadinti sėkmės istorija piliečiams, įmonėms ir bendrai rinkai. Tai yra viena iš tų sėkmės istorijų, kuria prisidedama prie Europos teisingumo erdvės sukūrimo, kuri gali prisidėti prie ekonomikos gavinimo. Mes kalbame apie 500 milijonų vartotojų, apie didžiąją dalį mažų vidutinių įmonių, kurios e, nelinkusios pasinaudoti dėl teisinių kliūčių bendrosios rinkos turimų potencialu. Dabar 40 procentų įmonių galės e, palankesnėmis sąlygomis dalyvauti arba dalyvautų tarp valstybinėje e, prekyboje, jeigu būtų galima paprasčiau spręsti teisinius ginčius. Taigi mes e, čia šaliname biurokratinės kliūtis, mažiname teisinės išlaidas ir tokiu būdu prisidedame prie bendrosios rinkos kūrimo, kuri būtų patraukli taip pat ir mažoms vietiems įmonėms. Reformuodami pirmąjį Briuselio reglamentą mes įnešame svarbu indėlį į šį procesą atsisakydami, kaip nepranešėjas, egzekvatūros procedūros. Ši egzekvatūros procedūra dažniausiai nereikalinga, tačiau ji kainuoja pakankamai daug pinigų, maždaug 2000 eurų vienam ieškiniui išnagrinėti, tai tie atsisakysime. Šios biurokratinės naštos įmonės galės sutaupyti per metus 47 milijonus eurų ir Junktinės valstijos jau ilgą laiką taiko tokį praktiką pagal ketvirtąjį konstitucijos straipsnį, kuriame teigiama, kad uh, reikia vadovautis visapuško pasitikėjimo principu, atsisakydami egzekvatūros procedūros, mes ES šį principą įteisinsime. Kalbant apie e, teismo, kompetentingo teismo pasirinkimą, tai palengvins maždaug 70 procentų visų įmonių, 90 procentų didelių įmonių sudarys lengvesnės sąlygas mm, susitarti dėl kompetitingo teismo ir bus užtikrintas didesnis teisinis tikrumas. Kalbant apie išorinį Briuselio, pirmą Briuselio reglamento aspektą, kalbant apie e, ginčius, kuriuose atsakovai nėra ES gyventojai, mes užtikrinsime, kad visi ieškovai galėtų ir darbuotojai tuo, tuo pačiu, nesvarbu, iš kokios šalies jie būtų tokie, galėtų naudotis ES teismų paslaugomis, kalbant apie arbitražo susitarimus, aš galiu pritarti panos Vievko siūlomams kompromisams, tai būtų žingsnis tinkama linkme. Apibendrinant, galiu pasakyti, ponė pirmininkė, kad šio pasiūlymu bus žengiamas labai svarbus žingsnis, kuriant bendrą Europos teisingumo erdvę. Noriu padėkoti parlamentui už jo paramą ir nekantrai laukiu galimybės apginti parlamento pasiūlymą taryboje ir nekantrai laukiu mūsų tolesnės ir galtinės sėkmės gruodžio mėnesį. Ačiū komisijos nariai, dabar užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu kalbės ponė Evelin Regner, prašau. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė Reding. Po dviejų metų dėrybų norėčiau visų pirma padėkoti kantriam pranešėjui ponui Cvifkai už tai, kaip jis dalyvavo šiuose dėrybose. Taip pat norėčiau padėkoti ir Lenkijos, Kipro bei Danijos pirmininkaujančioms šalims, nors Kipro dėja nėra šiame posėdėje. Na, gal tai ir nėra revoliucija, ko mes pasiekime, tačiau aš manau, kad rezultatas yra tikrai gana neblogas, tikrai pagerės ir darbuotojų, ir vartotojų teisinė padėtis. Šis reglamentas susijęs su teismo sprendimų pripažinimu ir įgyvendinimu lygi šiol šitas reglamentas jau irgi neblogai veikia ir tai buvo vienas iš sėkmingiausių vidaus rinkos e, reglamentų. Man yra labai svarbus naujajame reglamente keletas punktų. Visų pirma, labai aišku, kaip galima bus kreiptis į teismą, kaip įgyvendinti savo teises teisme, tai yra labai svarbu ir piliečiams, ir įmonėms. Egzekvatūros proceso panaikinimas buvo viena iš svarbiausių užduočių ir mums pavyko ją įgyvendinti, nepaisant pirminių kai kurių abejonių. Tai, kad į reglamento taikymo sritį įtraukiami ir tretieji, trečių šalių piliečiai, yra labai geras dalykas, nors ir ne, ne visiškai tuo mastu, kurio mes siekėme, tačiau vis tiek tai yra neblogas dalykas ir ypač dėl to, kad bus ginamos silpnųjų, silpniausių grandžių teisės. Dėrybos vyksta nuo 2009 metų, kai buvo priimta žalioji knyga, kai prasidėjo mūsų kadencija. Taigi šito reglamento naujoji versija yra dviejų metų senumo, na, todėl ne visai galima galbūt ją vadinti ir naująją versiją, kaip tai siūlo komisija. Man atrodo, kad reikėtų pasakyti, kad Briuselis vienas reglamentas nėra nekontroversiška tema ir dabar diskusijos dėl peržiūros vis dėlto nebuvo tokios sėkmingos ir administracinė našta nesumažėjo. Ir dabar komisija pateikia naują teisės aktą, kuris peržiūri senesnį teisės aktą, bet tai nėra visiškai teisinga parlamento atžvilgiu. Man atrodo, kad vykdomoji valdžia neturėtų taip apriboti teisės aktų veikimo srities. Briuselis vienas reglamento ateičiai aš kaip nuomonės rengėja siūlau įvesti susitarimus dėl teismingumo ir bylose susijusiuose su darbo santykiais. Tai padėtų suderinti materialinės teisės aspektus ir būtų aišku, kokią teisę naudoti ieškiniams, turintiems tarptautinį aspektą susijusiems su darbo santykiais. Gali, galima būtų taikyti šiuo atveju susitarimus dėl tos teismingumo vietos, kurioje vyksta kažkokia darbuotojų kova. Ir šitą aspektą mes ir toliau labai aktyviai propaguosime. Ačiū. Ar priimsite, ponė, mėlynąją kortelę iš pono Stojanovo? Ačiū, pirmininkė. Pone Redner, jūs keletą kartų sakėte, kad kalbate kaip socialdemokratė, pristatėte jūsų politinės frakcijos poziciją, tačiau jūs turėtumėte reikšti užimtumo komiteto poziciją. Jums buvo skirtos trys minutės ir jūs visą laiką kalbėjote apie kitus dalykus, o užimtumo komiteto nuomonę paminėjote tik porai sekundžių pabaigoje. Tai gal dabar galėtumėte suteikti daugiau informacijos apie užimtumo komiteto poziciją. Pane Redner. Stimmt, bei mir ist die sozusagen die Begeisterung S&D-Mitglied zu... Aš atsiprašau, kad mano narystė frakcijoje buvo taip aiškiai matoma, bet man atrodo, aš tik vieną kartą paminėjau, kad esu socialdemokratė ir aš tuo didžiuojuosi. Žinoma, mano komitetas visų pirma užsijėmė darbuotojų teisų klausimais ir, ir atitinkamais e, kovos dėl darbo metodais. Aš manau, kad tinkamai pasisakiau šio klausimu. Sì, grazie Presidente. Baltasarė Rafaelio. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegės ir kolegos. Šiuo metu mes kalbame apie tai, kad reikėtų didesnės ES integracijos, Ir dabar kalbame apie šį reglamentą, kuris e, yra susijęs su labai sudėtingu, bet reikalingu e, procesu artinant e, teisminės sistemas. Ir čia aš norėčiau padėkoti kolegui Cvefka už tikrai puikų darbą. Džiaugiuosi, kad jam po dviejų metų sunkių dėrybų pavyko baigti peržiūros, reglamento peržiūros procesą, o šis reglamentas yra esminis ES piliečiams. Briuselio pirmame reglamente yra labai svarbių nuostatų, kurios yra susijusios su jurisdikcija, o taip pat ir su kompetitingo teismo pasirinkimu ES. Reglamente yra bendrusios nuostatos, taip pat ir komercinės teisės nuostatos, vėlgi susijusios su teismo vietos pasirinkimu, kai kyla tarp valstybiniai ginčiai ir asmenys gyvena įvairiose šalise. Yra būtina pakeisti šį reglamentą tam, kad galėtumėm sukurti ES teisingumo erdvę kur taip pat užtikrintumėm ir teismų sprendimo numatomumą ir taip pat e, tai padėtų sustiprinti ir vidaus rinką. Taigi, aš manau, kad e, siekdami vis didesnės materialiosios teisės nuostatų harmonizacijos turėtumėm vis dėlto būti atsargus tam, kad užtikrintumėm e, teisinį aiškumą ir saugumą, bei geriau apsaugotumėm silpniausią pusę. Dėl to aš visiškai pritariu pranešėjo pasirinktam požiūriui dėl vartotojų. Vėlgi pasisakau už tai, kad būtų apsaugota silpnesnioji pusė. Jeigu kyla ginčas tarp vartotojo ir įmonės, vartotojas visą laiką galėtų pasirinkti e, kreiptis į tą teismą toje šalyje, kuris gyvena. Vėlgi aš pritariu um, Zvevkos atsargiam požiūriu į egzekvator procedūrą. Iš tikrųjų reikėtų stengtis, kad būtų geriau pripažįstami kitos valstybės narės teismų sprendimai, bet tuo pačiu metu reikia užtikrinti ir nuteistojo asmens teisų apsaugą. Taip pat manau, kad turėtų būti numatytos galimybės ir užginčyti teismo sprendimą, jeigu buvo pažeistos kaltinamojo teisės arba jeigu buvo pažeista viešoji tvarka. Na ir baigdamas dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam, o taip pat ir pranešėjui. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti platų susitarimą dėl šio reglamento, kuris turėtų sustiprinti bendradarbiavimą civilinėse bylose. Tai padės dar labiau siekti ES procesų integracijos. Čia mes į Pitalko. Pas Marsi Pidalgo dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Tie, kurie šiek tiek daugiau turi patirties šioje sitie, ar yra kreipėsi kada nors į teismą, gali pasakyti, kiek tai kainuoja ir kiek ilgai užtrunka bilinėjimasis. Todėl galime tik džiaugtis sprendimu atsisakyti egzekvatūros, egzekvatūros procedūros. Tai vertintina kaip tinkamas, geras žingsnis, tokiu būdu būtų pagreitinami teismo procesai ir suvienodinamos procedūros Europoje, būtent to ir siekia Europos parlamentas. Prieš aštuonerius metus Teisės reikalų komitete jau ginčiausi e, su dviem Niderlandų, kurie tuo metu pirmininkavo ES ministrais dėl šio klausimo. Todėl labai džiaugiuosi dabar e, tuo, kad e, nemažai komisijos parlamento pareigūnų pirmininkaujančios valstybės, ypatingai Ispanijos, pirmininkavimo metu buvo daug pastangų padėta, e, kad dabar galėtume svarstyti šį pasiūlymą. Labai ačiū visiems. Pone Lichtenberger žodis. Pone Lichtenberger kalbėjo neįsijungus mikrofoną. Labai ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjui ir kolegoms už tai, kad du metus kartu dirbome prie šio klausimo. Visi buvo šiek tiek nusivylę, kiekvieną kartą susitikus su tarybos atstovais ir niekaip negalant išspręsti ginčytinų klausimų, tačiau galiausiai mes sugebėjome savo pasiekti. Tarp valstybinė priekyba, kurios apimtis ES didėja, turi vykti pagal tas pačias taisyklės, kurios būtų aiškios ir lengvai suprantamos tam, kad silpnesnioji šalis iš pat pradžių nepatektų į neprimtiną padėtį. Tai reiškia, kad e, šio reglamentu mes stengiamės, kad teisės aktų nuostatos taptų suprantamesnės, aiškesnės, būtų galima geriau pasinaudoti šiomis teisės nuostatomis. Aišku, dabar svarbu užtikrinti abipusį pripažinimą. Žinoma, 27 valstybių šalia stovi, mano, kad jų teisinė sistema ir tik jų teisinė sistema yra geriausia pasaulyje. Tačiau jeigu norime išmokti bendradarbiauti, tai turime išmokti pripažinti ir kitos šalies teismuose priimtus sprendimus. Iki šiol tas buvo daroma su dideliu nepasitikėjimu. Žinoma, kiekvienu atveju būtų galima rasti pavyzdį arba aplinkybės, kuriomis vienos šalies e, teisinė sistema būtų pranašesnė už kitą, tačiau tai neturėtų būti laikoma bendroju principu. Aš manau, kad šis žengtas žingsnis buvo tinkamas, manau, kad teisingai pasielgėme siekdami apsaugoti silpnesnius, silpnesnės sandorio šalis ir sudarydami galimybės vartotojams greičiau, geriau ir aiškiau gauti teisinę pagalbą. Taip pat noriu padėkoti ir už peržiūros straipsnį. Mes įsigilinsime ir svarstysime galimybės išplėsti tinkamą taikymo sritį, apie kurią kalbama peržiūros išlygoje. Šis žingsnis yra svarbus, tačiau tai nebus paskutinis žingsnis, ypač svarstančios teisinius klausimus, tačiau Primdami šį sprendimą mes sugebėsime e, aiškiau paaiškinti piliečiams jiems e, suteikiamas ES galimybės, taip pat ir komercinių sandorių srityje. Pas Paška dabar kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Pone komisarė, Aš labai aukštai vertinu komisijos pastangas sukurti teisingą Europos teismų mechanizmą. Tačiau nemanau, kad mes ieškome sprendimų toje vietoje, kur jų reiktų ieškoti. Valstybių narių teisės sistemos atsirado per šimtus metų. Jos turi savitų bruožų susijusių su jų tradicijomis ir kultūra. Atitinkama yra kiekvienos šalies teisinė kultūra. Sakykime, Ispanijos teismai mėgino atimti vaiką iš motinos, kuri gyveno Slovakijoje. Ir visi kiti atvejai, kuri rodantys labai keistas praktikas kai atimami vaikai iš tų asmenų, kurie išvyksta į Didėją Britaniją ieškoti darbo ir panašiai. Visą tai rodo, kad teismuose ES toli gražu ne visur yra tinkama tvarka, kuri būtų visiems priimtima, priimtina. Kai kuriais atvejais, man atrodo, kad mėginimas reglamentuoti yra visiškai nutolęs nuo realybės. Užsienyje atsidūręs asmuo turi turėti teisę apsiginti ir apginti savo teises ir pareikalauti teismo sprendimo įgyvendinimo e, panaikinimo. Ar primsite mėlyną kortelę? Taip. Dėkui. O wiele bardziej praktyczne, a także przynoszące lepszy skutek. Ačiū. Na, manau, kad iš tikrųjų, jeigu būtumėm vadovavęsi praktiškesnių požiūrių, rezultatai būtų dar geresni, galbūt ir jūsų politinė frakcija galėjo įsitraukti visą darbą dėl Briuselio pirmo reglamento. Tuomet nereikėtų teikti tokių politinių pareiškimų plenarinėje sesijoje, kurie iš tikrųjų nelabai ir susijęs su mūsų konkrečiu darbu. Ďakujem za oslovenie, ale ja osobne nepôsobím vo vašej... E, Ačiū. Aš nedirbau jūsų komitete, aš dirbau ITRE ir dėl to negalėjau dalyvauti jūsų darbę svarstant šį dokumentą. Tačiau, žinoma, būčiau mielai apsikeitęs informaciją ir darau tą dabar, keičiuosi patirtimi. Ir jeigu jūs sutiksite su mano nuomonė, arba bent jau išklausyti jos norėsite, tai ateityje tą galėsime mielai padaryti. Pirmininkas toliau kalbės ponas Ena. Ačiū pirmininkė, galiu konstatuoti, kad e, teisinė erdvė Europos Sąjungoje nenaudinga piliečiams, mažoms ir tiems įmonėms, naudinga tik didelėms įmonėms, kurios turi lėšų, kurios, e, kuriams galėtų pasisamdyti tiek e, savo valstybėje dirbančius, tiek tarptautinius advokatus. Aš manau, kad e, <clears throat> tiek padėtis Prancūzijoje, tiek Ispanijoje ir teismų sprendimų pripažinimas šiuose šalise abipusis yra tiesiog gėdingas visos ES mastu. <clears throat> Dabar e, siūlomos procedūros panaikinti, e, tiksliau teikimas pasiūlymas panaikinti egzekvatūros e, procesą taip pat nėra visiškai patikimas dalykas, mes čia išvelgiame tam tikrą žingsnį atgal, nes tokiu atveju mes patektume į automatiškai veikiančią teismų sistemą, ypač atsižvelgiant į uh, Oror Martan skandalą, aš manau, kad nereikėtų dabar tokių pasiūlymų tvirtinti, nes tokiu būdu būtų uh, E, dar labiau įtvirtinamas e, liberalizmo principas Europoje. Ačiū dabar frakcijų vardu kalbės paskutinysis neprisijungusios tos ponas Stojanovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pratysant pono Zviefkos mintį, noriu pakartoti dar kartą tą klausimą, kodėl reikėjo reformuoti gerai veikianti reglamentą. Ir e, vienintelė išvada, kurią galiu padaryti iš ponios Redin kalbos, pirmiausiai dėl e, kompetitingų teismų pasirinkimo. Daugumą atveju 90 procentų didžiosios įmonės savo sutartyse numato kompetentingą teismą ir pasirenka dažniausiai tokį, kuris būtų joms naudingas. Pone Reding teigia, kad šiuo pakeitimu mes priartėtume prie panašios padėties, kuri yra JAV, tai reikštų dar didesnį federalizmą. Aš tačiau pritariu tautų Europos vizijai ir visiškai pritariu pono Paškos pozicijai šio klausimu. Europos federalizacija šiuo atveju man yra nepriimtina. Pirmkas, ačiū. Trys kolegos užsiregistravo kalbėti per bendrasis diskusijas. Pirmoji kalbės pana Roberta Anželylį. Taip. Ačiū, pirmininkė. E, komisijos pirmininkė pavaduotoja Reding. Ačiū pranešėjai už tai, kad jis parengė tokį sudėtingą dosie po ilgai trukusių diskusijų. Na ir galų gale yra pasiektas susitarimas su taryba ir visiškai yra atsižvelgta ir Europos parlamento pozicija. Ta galėčiau pasakyti ir apie taip vadinamos egzekvator procedūros panaikinimą. Ši procedūra, jos panaikinimas yra labai svarbus žingsnis į priekį, nes panaikinus egzekvator procedūrą nebelieka tarpinės jurisdikcinės procedūros, kuri, kaip parodė praktika, E, buvo tik, vien tik tais formalumas ir dėl to taip pat sumažėjo kaštai ir dabar tarp valstybinių bylų nagrinėjimas trunka trumpiau. Be abejo, reikia užtikrinti ir geresnę piliečių teisų apsaugą. Jie dabar galės kreiptis į kilmės šalies teismą, jeigu kilo kokiu nors problemu su įmonėmis, kurios gali būti įsikūrusios ir trečiosiose šalise. Taip pat pavyko susitarti ir dėl kompetitingo teismo pasirinkimo. Na ir tai padės išvengti neteisėtų procedūrų, neteisėtos praktikos. Tai padės uh, užtikrinti geresnį laisvą teismo sprendimų cirkuliavimą, judėjimą ir taip pat geresnę priegą prie teisingumo, mažiau uh, E, biurokratijos, mažiau laiko ir pinigų švaistimo, bus aiškios ir geriau pritaikomos taisyklės. Man atrodo, kad krizės laikais ir piliečiai, ir įmonės tikrai džiaugsis tokiu biurokratijos sumažėjimu ir su paprastesnėmis procedūromis. Ačiū. Danke, Frau Kollegin. Dėkojame. Sako pirmininkas toliau, ponia Flašikova Benova. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė. Ponė komisarė, norėdami sukurti teisingumo erdvę Europoje, turime sukurti tokias priemonės, kurios veiktų tarp valstybinių mastų. Kai kurios taisyklės susijusios su teismingumu ir jurisdikcija kartais labai apsunkina piliečiams gyvenimą. Jau buvo minėta pavyzdžių. Ir tam, kad tokie dalykai neatsitiktų, mums reikia taisyklių, kurios galėtų užkirsti kelią interesų konfliktams. Tai yra, mums reikia, kad skirtingose valstybėse būtų pripažįstami skirtingų teismų sprendimai. Tai labai svarbu mūsų piliečiams. Briuselis vienas reglamentas buvo sėkmingas, tačiau jam šiek tiek trūko tam tikros dinamikos, todėl kai kurias taisyklės reikėjo pakeisti. Mes labai džiaugiamės, kad buvo panaikinta egzekvatūros taisyklė. Reglamentą reikia pakeisti tą kryptimį, kad užtikrintume geresnį piliečių teisų gynimą, geresnį teisinį saugumą. Kiekvienas turi turėti teisę į teisingą teismą, ir remtis visame tam, šiame procese reikėtų pagrindinių teisių hartiją. Ačiū. Toliau kalbės ponė Tikau. Dėkuoju, pirmininkė, ponė komisarė. abipusis teismo sprendimų pripažinimas yra didelis palengvinimas piliečiams, turintiems reikalų su civiliniais ir komerciniais teismais teismų bendradarbiavimas piliet, civilinėse bylose leis geriau veikti vidaus rinkai. Abipusis teismų sprendimų pripažinimas ir tikėjimas teismų kitoje šalyje bei teisinių užtikrintumų kitoje šalyje yra, yra labai svarbus dalykas. Nereikės jokių papildomų procedūrų. Bus sumažinta biurokratinė našta kai kalbam apie tarpvalstybinius teisminius atvejus. Šitaip galėsime geriau apsaugoti piliečius, jų teises. Ir tais atvejais, kai jurisdikcija yra tik tai vienoje šalyje ir kai laikomasi tik tai tai šaliai būdingų teisės normų, galima bus nesiremti gyvenamosios vietos principu. 19 ir 20 straipsnis yra labai svarbus Pagal jį galima į teismą kreiptis ir darbuotojui, kuris negyvena ES, neturi čia gyvenamosios vietos. Taigi jis turės teisę ginti savo teisės teismuose. Taip pat bylos susijusios su vartotojų bei darbuotojų teisėmis. Dabar galės būti sprendžiamos lengviau. Taip pat labai svarbu, kad visame šiame procese bus laikomas ir pagrindinių teisų hartijos. Ačiū. Pirmininkas, niekas nepageidavo žodžio, pagal prašau žodžio procedūrą, tai jeigu taip ir yra, Tuomet suteiksiu žodį komisariai. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, šis pasiūlymas yra susijęs su esminė reforma ir Europos parlamentas bei kitos institucijos turėtų tokiu pasiūlymu didžiuotis. Šis pasiūlymas mums padės nutiesti tiltus tarp įvairių skirtingų valstybių narių teisminių sistemų. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis, nors galbūt ir ne visko dar pavyko susitarti, pavyzdžiui, dėl arbitražo arba jurisdikcijos taisyklių, kurios būtų taikomos pramoninių veiksmų arba streikų metu. Bet be abejo, tai yra teisingas žingsnis į priekį ir tikiuosi, kad ateityje dar žingsime ir daugiau žingsnių šią linkme. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kad diskusijos jau trunka apie šį klausimą labai ilgai ir aš ne, negirdėjau, kad kas nors sakytų, jog būtų galima žengti žingsnį prieki be Lisabonos sutarties. Būtent Lisabonos sutarties dėka mes galime žingsniuoti į priekį, siekdami, kad būtų rimtai vertinamos visų valstybių narių teisminės sistemos. Mes pasitikime teisminių sprend... teismais, teisminių sprendimų abipusių pripažinimu. Tai reiškia, kad mes pripažįstame ir įgyvendiname nacionalinių teismų sprendimus. Juos įgyvendiname e, kitose e, jurisdikcijose e, taip, kaip jie būtų gyvendinami ir kilmės šalise. Apie su tuo ir susijus, susijęs abipusis pripažinimas. Ir tai yra svarbu, norint užtikrinti ne vien tik tais laisvą e, prekių ir paslaugų judėjimą, bet ir piliečių bei teisminių sprendimų judėjimą. Šis projektas, kuris dabar guliant jūsų stalo, ponės ir ponai, iš tikrųjų duos naudos piliečiams, o taip pat ir įmonėms ir kalbant e, istoriškais terminais, tai bus vienas iš svarbiausių žingsnių tam, kad rytoj galėtumėm sukurti tikrą teisingumo kontinentą. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai, o galiausiai suteiksiu žodį ir ponui pranešėjai. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti kolegoms už dalyvavimą diskusijose, už tai, kad e, pasidalinote savo mintimis, pristatėte savo požiūrį svarstomais klausimais. Visiškai pritariu komisijos narės Reding mintims. Turėtume nepamiršti, kad šį dokumentą visi pradėjome dengti, rengti kartu su komisija taryba parlamento narės prieš du metus ir visos institucijos turėjo savo viziją dėl darbo eigos ir e, jo rezultatų. Šiandien galiu pasakyti tik vieną dalyką. Esu visiškai tikras, kad ne sugadinome gerai veikiančios teisinės priemonės, veikiau pagerinome jos veikimą ir Europos teisinės kultūros erdvė buvo sustiprinta tokiu būdu piliečiai, darbuotojai, įmonių savininkai dabar savo rankose turės priemonę, kurie naudodamėsi galės prisidėti prie bendrosios rinkos kūrimo. Esu įstikinęs, kad parlamentas pritars šiam dokumentui, tačiau nekantriai lauksiu jo patvirtinimo vadovų taryboje, kad galėtume teikti, jog visi nuveikėme gerą darbą. Dar kartą ačiū visiems, ačiū pranešėjai, baigime diskusijas šiuo klausimu balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo tvarkės punktas susijęs su klausimu, į kurį atsakoma žodžiu.